Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Ponios ir ponai, siūlau pradėti darbą. Ne visi e, kolegos susirinka ypač stinga APP e ir socialistų dviejų didžiųjų frakcijų atstovų, nors jas atstovauja puikus šios frakcijos nariai, tačiau narių atstovų tų frakcijų yra tikrai labai mažai. Tikriausiai susipažinote su darbo tvarke. Noriu Jūs informuoti, kad tyrimo pristatymas, kaip valstybės narės savo nacionalinėse biudžetos tvarko įnašus į es biudžetą, yra atidėtas. E, balsavimas prasidės rytoj 9 valandą ir po to 10 valandą prasidės klausimas skirtas e, jaunimo užimtumo iniciatyvai. Balsuosime dėl dviejų dokumentų - finansinių reglamentų, e, dėl kurių galiausiai pavyko susitarti praėjusios savaitės pabaigoje su taryba ir komisija. Ir tą progą sveikinu mūsų pranešėjus. šiandienos posėdis e, turėtų baigtis ankstokai ir iš karto po to prasidės koordinatorių posėdis. E, pasinaudosime e, vertėjų pagalbą, kurie, tikėkime, toliau liks ir noriu paprašyti koordinatorių, kad, pers, kad perspėtų visus, kurie turi dalyvauti koordinatorių posėdėje. Jeigu nėra pasiūlymų dėl darbo prakės, ją laikysime patvirtintą. Pirmininko pranešimai. E, tie pranešimai yra mūsų komiteto leidinyje. E, įvykusių posėdžių protokolai iš, išdalintas 19 kovo posėdžio protokolas, jei nieko, niekas nieko ne, nepateiks pasiūlymų dėl šio protokolo, iki posėdžio pabaigos laikysime jį patvirtintų. Ir siūlau iš karto perėti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Tai stebėsenos grupės išorės veiksmų, ypač humanitarnės pagalbos klausimų. Tikriausiai prisimenate, kad mūsų pranešėjo dėl 2014 ir 2015 metų biudžeto prašymų Anjensen ir Gardė Zabal surengėme diskusijas draugė su uh, komisijos nariu Levandovskiu ir Georgieva. Diskusijos įvyko kovo ketvirtąją. Taip pat gavome papildomos informacijos iš komisijos dėl humanitarinės pagalbos. Ir abu pranešėjai. E, peržiūrėję gautą informaciją išreiškė pageidavimą pasinaudoti galimybę šiandienos posėdėje e, surenkti keitimas nuomonėmis su stebėsenos grupe, dalyvaujant Europos komisijos atstovams. Rengiamės aptarti mokėjimų e, įsipareigojimų mokėjimams klausimą ir bendrai pakalbėti apie išorės veiksmų sritį. Net nežiūrėjau, kadangi čia dal, matau, kad čia dalyvauja general, biudžeto generalinio direktorato vadovas ir nebijoju, kad turėsime galimybę šį klausimą apsvarstyti ir svarstysime jį ne tik šioje srityje, aptarsime jį bendrai. Taip pat noriu padėkoti, e, kad e, posėdėje dalyvauja ir kiti komisijos atstovai. Silvan Žanžon ir taip pat e, e, generalinio direktorio pavaduotojos pavaduotojas, Eko biuro vadovas, ponas Šursen. Ir ponas Panegali, kuris yra skyriaus vadovas, o DEFCO direktorato vardu dalyvauja ponas Bagūr ir ponas Mikael Keller. Atsakingas už kaiminystės klausimus, bei taip pat ponas Margi. E, atsakingas už užsienio politikos instrumentus. Ar mūsų pranešėjai norėtų e, ką nors pasakyti, nes patoškas susitiksiu žodį svečiams. Anne. Ačiū pirmininkė. Susitikime su, ponė, su komisijos narys Georgieva ir Levandovskiu. Atrodo, aptarėme beveik viską. Tačiau um, tas rytis susijusi su daugybė kitų aspektų ir tikrai tai labai plati tema, nes politiniu aspektu visi sutarė dėl to, kad humanitarinė pagalba neturėtų nukentėti dėl išteklių stygiaus. Bet būtent tai ir vyksta. Ir tai apgailėtina. Manau, kad apie tai turėtų rašyti dienraščių pirmieji puslapiai, apie tai, kas vyksta Mes parengėme visą eilę klausimų, jie yra jums išdalinti, kad giliau panagrinėtumėme šį klausimą, kaip susikaupė, kai kodėl susikaupė mokėjimai, nes labai išaugo humanitarnės pagalbos poreikis Taip pat išaugo mm, būtinybė vykdyti mokėjimus, tačiau taip pat matome, kad galimybės vykdyti mokėjimus yra tokios menkos, kad tai labai riboja mūsų veiklą, mūsų galimybės ir ES e, įsipareigojimus, kuriuos jie galėtų prisimti. Atsakymai šios klausimus buvo patikti, noriu padėkoti už juos, nes juose Viskas yra pristatyta daug aiškiau, išsamiau, kodėl susidarė toks didelis e, neįvykdytų mokėjimų kiekis, tai yra sniego gdiuštės efektas, nebėra galimybės skirti daugiau lėšų, imtis naujų projektų, nes nebus galimybės įvykdyti mokėjimus. Dar viena mūsų pasiekusi žinia. Tai palūkanų normos e, finansavimas. Mes vėluojame pervesti mokėjimus nevyriausybinėms organizacijoms ir dėl to išauga palūkanų normos aptarnavimo mokestis ypač atsižvelgianti tai, kokių sumų mums reikia dabar. Aš 2013 susidariusi suma yra 300 tūkstančių eurų. Ir būtent tokių sumų reikia. Kalbame apie nedidelį biudžetą. Tačiau neišmintingai elgiamės, nes pinigų neturime. Norėčiau išklausyti pono Sorenseno ir kitų pristatymo, kad kolegos suvoktų, kas vyksta. Taip pat noriu padėkoti už papildomą medžiagą, kuri mums buvo suteikta. Manau, kad daugeliu yra sunku suvokti šios padėties rimtumą. Tai nėra kažkokie techniniai niuansai. Kalbame apie tai, kad labai ženkliai ribojamos, varžomos ES veiklos galimybės humanitarnės pagalbos srityje be politinių sprendimo, nes politinė valia ir siekis yra visiškai priešingas. Taigi tai yra tikrai nedovanotina situacija ir pirmininkai duodu žodį jums. Merci. Dėkuoju, Ana. Generalinė direktoriau, dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti kelis duomenis ir pagrindinius elementus dėl situ, dabartinės situacijos ir kaip mūsų direktoratas spre, spręs šios klausimus per ateinančius mėnesius. O paskui mano kolega pateiks smulkesnių duomenų. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad 2013 metams biudžeto įgyvendinimas pasiekė beprecedentį lygį. Ne tik dėl to, kad biudžetas buvo visiškai įsipareigojimams išnaudotas, bet taip pat ir mokėjimams. Ir nepaisant e, žymaus padidėjimo 11 e, milijardų eurų. Ir kaip e, priminė komisaras Levandovskis anksčiau. E, e, mokėjimų ir neįvykdytis pareigojimų kiekis ir toliau auks, 4 milijardai su pusė jie bus. Ir tai dėl to, kas susijęs su ketvirtaja išlaidų kategorija, situacija atitinka tai e, atitinka bendrą biudžeto padėtį panaudojimas pasiekė beveik 5 procentus, bent jau įsipareigojimams, taip pat ir mokėjimams. Ir nepaisant to, kad 500 milijonų eurų buvo padidintas biudžetas ketvirtai išlaidų kategorijai ir konkrečiai dabar humanitarniai pagalbai biudžetas šiai pagalbai skirtas buvo padidintas nuo 2013 metų 410 milijonų eurų tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų srityje, o taisomasis biudžetas e, ketvirtoje išlaidų kategorijoje numatė taip pat bendrą perkelimą ir taip pat skubios pagalbos rezervo mobilizavimą. 2014 metams situacija e, kalbant apie mokėjimus, kaip žinote, yra ypač įtempta. Kaip jau nurodėme, nesumokėtų sąskaitų suma vien tik sanglaudos srityje, nekalbant apie kitus biudžeto skirsnius. Taigi vien tik sanglaudai, priminsiu, neapmokėtų sąskaitų suma sudaro 23,4 milijardus eurų. Tai yra didžiulė suma lyginant su ankstesniais metais. Vien jau tai, kad yra įtampa, nėra pats savaime surprizas, visa tai yra pripažinta, net pri, jau tvirtinant biudžetą. Ir komisija, ir parlamentas tai pripažino, pateikdami bendrą deklaraciją dėl mokėjimų klausimo. Tiesiog norėjau tai priminti. Akivaizdu, kad šiame kontekste tam tikros programos, išorės pagalbos programos susidurs su mokėjimų problemomis šiais metais, anksčiau ar vėliau. Ir ypač tai pasakytina apie humanitarinės pagalbos programas. Kai dėl komisijos ir biudžeto generalinio direktorato mes sekame šią situaciją labai atidžiai, mes teikiame prioritetą tam tikroms veikloms. Ir buvo pasiektas susitarimas su kolegomis kad iš komisijos pusės bus simtas iniciatyvos ir priemonių valdyti kontraktų kiekį šiais metais. Ir bus siekiama geriau panaudoti įsipareigojimus turimus, o kai dėl humanitarnės pagalbos e, mes nusprendėme veikti dviejomis, dviejais etapais šių metų eigoje ir sumažinti iš ankstinį finansavimą tarptautiniams organizacijoms. Atsižvelgiant į konkrečias mokėjimų problemas, mes dabar ketiname e, įgyveninti įvairiausius techninius instrumentus. Pirmiausia, mes įdėgiame ir beje jūs e, gausite mūsų prašymą pervesti tam tikras lėšas. Taigi nusprendėme įdėkti tam tikrą pervedimų sistemą, kurių dėka bus galima pervesti būtinas piniginės lėšas humanitarniai pagalbai. Atsi, gražinti tuos pinigus, juos apmokėti tiems, kas juos mums buvo iš pradžių davęs. Taigi mes pateikėme du prašymus perkelimams dėl 150 milijonų e, eurų e, DK6 kategorija, taip pat demokratija, žmogaus teisės DK10 kategorija Tai yra per, keli, per, pervedimai pagal ketvirtąją išlaidų kategoriją. Taip pat galime pasinaudoti skubios pagalbos rezervo lėšomis, jeigu nebus kitų techninių priemonių trumpalaikiame etape. Vėliau šiais metais mes panaudosime visas turimas lėšas, e, globaliuosius perkelimus, taip pat lėšų perskirstimą nepanaudotus mokėjimo signavimus, kur tik tai bus įmanoma. Be to, atsižvelgiant į tai, kaip įgyvendinamas biudžetas pirmoje metų pusėje, mes komisijoje ketiname paprašyti galimybę pasinaudoti ta 711 mm, milijonų eurų marža, kuri lieka. Mes taip pat kreipsimės, pasinaudosime visais lankstumo mechanizmais e, pagal daugmetės finansinės programos ir reglamentą ir tarp institucinį susitarimą ir konkrečiai taip pat, jeigu reiks, pasinaudosime nenumatytų išlaidų kategorija, numatyta pagal 13 e, reglamentą. Taigi, pirmininkė, aš labai greitai primeniau e, esančią situaciją, kur esame dabar ir kur einame, mobilizuojant tam tikras priemonės. Ir e, kalbu apie laikotarpį nuo šiandienos iki vasaros. Tikimės, kad biudžeto institucijos, taryba ir parlamentas veiksmingai ir greitai reaguos į komisijos pateiktus prašymus. Mes e, tikrai nebejojame, kad susilauksime parlamento palaikymo. Jei norite, kolega Sorensenas gali pratesti mano pasisakymas. Taip, dėkoju. Iš tikrųjų, pratesiant jūsų paskutinę mintį, supratote, kad jeigu biudžeto komi į biudžeto komitetą bus kreiptasi dėl šios problemos, Tai bus todėl, kad mes taip pat labai sunerime dėl šios įtemptos situacijos, kuri gali sukelti įvairias ir nedramatiškas pasiekmes tam tikroms ES politikos sritims. Ir tai, kad parlamento kadencija baigėsi ir po to pradės nauja kadencija darbą, parlamentas daugelį savaičių sustabdys savo veiklą, o netidėliotinos skubios politikos strategijos negali laukti ir todėl būtina, kad mes pasitelktume visas prieinamas priemonės, kad kaip galima veiksmingiau apribotume šias neišvengiamas neveiklos laikotarpio sukeltas neigiamas pasiekmes. Taigi dėkoju generalinį direktoriau ir dabar siūlau žodį perduoti ponui Sorensenui, kuris mums, mums pateiks informaciją apie savo programą. Uh, merci beaucoup, monsieur, monsieur le président. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Because, uh, I did... Visų pirma, norėčiau atsiprašyti. Uh, Aš atsinešiau keletą skaidrų, bet ko gero jums gali būti sunku e, stebėti šias skaidrės ekranuose. Nežinau, ar išžiūrėsite. Net ir aš pats nelabai išžiūriu, bet aš esu e, privilegijuotas, nes viską turiu prieš akis. Bet kokiu atveju pabandysiu jums e, pristatyti šio klausimo esmę labai paprastai. Visų pirma, norėčiau pritarti jūsų kolegai Annie Jensen. Iš tikrųjų, nepastebimas e, sniego kamulio poveikis. mes pastebėjome, kad bėgant metams vis labai, labiau kaupėsi neįvykdyti įsipareikojimai, patnamasis RAL. Na ir kaip matote, dabar situacija yra štai kokia. Be pagalbos ir beje, aš tikrai esu labai dėkingas Evi Žoržon ir kitiems kolegoms iš generalinio biudžeto direktorato, kurie dirba su šiuo klausimu. Taigi, be jų pagalbos tie neįvykdyti, neįvykdyti įsipareigojimai būtų tikrai uh, didesni negu kad metinis e, įsipareigojimo biudžetas ir metinis mokėjimo biudžetas. Net gal tai ir neblogai, jeigu e, e, projektas yra vykdomas ilgą laiką, bet tiesą sakant, mes viską turėjome atlikti per 12, 18 ar 24 mėnesius. Taigi, jokių būdų mes negalėjome visko atidėti nes e, operatoriams e, reikia e, lėšų tam, kad nesubankrutuotų. Ta galėčiau pasakyti ir apie jungtinės tautas. Su jungtinėmis tautomis mes pasirašėme partnerystę susitarimo projektą ir pagal tą susitarimą mes esame įsipareigoję mokėti 80 procentų pagal paremti programai pagal kurią yra teikiamas maistas, World Food Program ir taip toliau. Bet vis dėlto ir jų kantrybė turi ribas, nes praktiškai aš nepadengiu įsiskolinimų, jie perkeliami į kitą periodą, kitą laikotarpį ir tie e, e, nesumokėti mokėjimai kaupėsi. Matote, koks yra skirtumas tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. Jie persikelia metai iš metų. Ir dar galiu pasakyti, kad tikrai man labai padeda kolegos iš komisijos. Pavyzdžiui, Sirijos atveju aš e, turiu tam tikros laisvės atidėti įsipareigojimus, bet mokėjimo apimtis nėra tokia pati. Taigi mums tikrai labai sunku judėti prieki. Ir tiesą sakant, iki praėjusių metų mes kažkaip tai dar galėjome e, išsisukti, nes e, iki metų pabaigos buvo nemažai mokėjimų kreditų, žmonės buvo nusteikę geranoriškai tos mokėjimus perkelti, bet dabar e, tas kreditų šaltinis praktiškai išdžiuvo ir tikrai e, lab, tapo labai sunku net ir su generalinio biudžeto direktorato pagalba e, kažkaip susidoroti su tuo susikaupusiu deficitu tikrai e, galiu pasakyti, kad e, e, susilaukėme tikrai labai daug pagalbos, bet problemos apimtis yra tokia didelė, kad tos pagalbos mums nepakanka. Jūs ir patys pastebėjote tą problemą, nes jūs labai išmintingai praėjusiais metais siūlėte tam tikrą pagalbą dėl uh, mokėjimų kreditų 2014 metų biudžete. Ir taip pat jūs pasiūlėte e, sukurti didesnį e, mokėjimų kreditų rezervą, bet dėje tai nepasiteisino. Viskas galbūt ir e, būtų pasiteisinę, jeigu būtų labiau pasitikima mano kromeliu. Ir galbūt tuomet mes, mūsų veikla būtų veiksmingesnė. Praėjusiais metais mes turėjome kreiptis į nevyriausybinės organizacijas tam, kad ir jų prašyti apibriežti savo mokėjimus. Uh, mes jiems, joms nesuteikėme iš pat pradžių 80 procentų, tik 40 procentų. Na, tik tais e, lapkričio mėnesį galėsime suteikti e, likusias lėšas, taigi e, joms nesumokėtos lėšos pateko į mūsų šių metų biudžetą. Ir Tai reiškia, kad tarkim sausio mėnesį aš jau e, nebeturėjau tų lėšų, kurias galėjau panaudoti naujoms sutartims sudaryti. Taigi, kažką reikia daryti su e, šiais, šio mokėjimų deficitu ir RV e, paaiškino, ką mes padarėme. Mes tikrai e, tikrai buvo pasitikima biudžetinė institucija, kad e, metų eigoje bus gautas finansavimas, bet mes vis tiek turėjome kažką daryti, kad nepritrūktumėm pinigų, kol gausime tą finansavimą. So the blue and the... Jūs matote um, paveiksliuką, kur tortas e, nuspalvintas įvairiomis spalvomis, padalintas į vairias dalis. Uh, matote, kaip pasiskirsto mokėjimai. Ir gal tai ir nėra naujiena, nes bent jau aš tai žinau jau kurį laiką. E, visa ta mėlyna dalis yra susijusi su mūsų įsipareigojimu iš 2012-2013 metų vykdymo prieš sudarant naujus kontraktus mes visų pirma turime metų eigoje per visus šiuos metus, noriu tai aiškiai pabrėžti, ne tik tai sausio mėnesį, bet per visus šiuos metus mes turime vykdyti tuos ankstesnius įsipareigojimus. Taigi aš negaliu pradėti leisti tų pinigų, nes tai būtų neatsakingas finansinis valdymas. Taip pat matote ir torto geltoną dalį. Uh, Čia yra dar daugiau suvaržymų ir apribojimų, nes tai yra e, susikaupusios neapmokėtos sąskaitos iki sausio pirmos dienos. Mes iš karto visas tas sąskaitas e, sumokėjome, kai tik gavome lėšų 2013 metų biudžetui. Ir taip pat e, mes atskirai parodėme ir kokios yra nekintamos išlaidos, tai yra išlaidos e, personalui ir taip pat EcoFlight. Mes nenorėtumėm, kad dėl e, lėšų trūkumų būtų sužlugdyta mūsų sukurta infrastruktūra. Taigi, man liko mažiau negu kad 100 milijonų eurų. Man būtų. Tai tokia buvo suma, kurią turėjau panaudoti e, metų eigoje. Bet iš tikrųjų situacija yra kiek geresnė, nes man nereikėjo iš karto e, panaudoti visų tų lėšų e, metų pradžioje bet yra akivaizdu ir tai, kad jeigu aš bandyčiau įgyvendinti visus mūsų įsipareigojimus, tai tuomet man reikėtų didesnio finansavimo. Na, dabar pereikime prie kitos skaidrės. Aš esu tikras, kad ir jos neįžiūrite, dėl to labai atsiprašau. Kalbėsiu trumpai. Jau šiandien man atrodo, kad yra ir gerų naujienų. Mano e, kolegų generalinėme DEFCO, REGO ir plėtros direktorate mums e, pavyko e, gauti iš ankstinį kreditinį finansavimą. Jūs tikriausiai gavote pasiūlymą dėl uh, 150 milijonų pervedimo, tai man yra tikrai būtina. Tam, kad būtų galima protingai suvaldyti visą situaciją ir išgyventi, kaip kad praeisiais metais, būtų tikrai labai gerai, kad gautumėm uh, ne tik 150 milijonų, bet ir dar 250 milijonų metų pabaigoje, teikiant papildomą biudžetą. Na, dabar tų lėšų dar nereikia, bet aš jų tikiuosi vėliau. Na ir akivaizdu, kad kai komisija teikia savo pasiūlymą, tai Man atrodo, kad aš galiu pradėti e, sudaryti susitarimus dėl vadinamojo antrojo etapo. Mes pasirašome sutartis ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių, kurios nuo mūsų yra labai priklausomos. Uh, Jeigu aš pasirašau susitarimas kažkokia nevyriausybinė organizacija ar staiga biudžetas tuščias, tai tuomet situacija dar būtų prastesnė negu tokia atveju, kai sutartis būtų šis nepasirašyta. Taigi e, su 150 milijonų ir dar 250 milijonų man pavyktų susidoroti su visa situacija. Bet metų pabaigoje, kaip jūs tikriausiai žinote, kad vis tiek dar būtų tiek nesumokėtų įsipareigojimų, kiek ir praėjusiu metu pabaigoje, tai yra 163 milijonai. Man pavyko susitvarkyti šiais metais, ko gero taip atsitiks ir kitais metais, bet aš tikrai niekam nerekomenduočiau sukaupti dar daugiau nesumokėtų įsipareigojimų, nes sniego lavina tiesiog didėja, tas sniego kamolys tiesiog didėja ir man atrodo, kad tai nebūtų atsakingas finansų valdymas. Taigi mes turime bendradarbiauti kartu ir su jūsų komitetu. Na, tikiuosi, kad šis komitetas ir toliau tęs savo veiklą po rinkimo Europos parlamente. Mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti, bet be abejo, kyla tam tikrų klausimų, kodėl taip atsitiko ir ką galima būtų padaryti ateityje, tam, kad būtų išvengta tokio pobūdžio problemų. Na ir čia mes išdėstame keletą minčių. Jos nėra stebuklingos, jos yra pagrįstos veikų protų. Mes turime savęs tiesiog pasiteirauti, ar yra išmintinga ir toliau a, e, taip dirbti, kurti tokį humanitarinės pagalbos biudžetą, kai e, įsipareigojimai visą laiką viršyje mokėjimus. Na, praeitie uh, E, tai pasiteisindavo, kai mes metų pabaigoje galėjome perskarsyti biudžetą. Bet e, viskas tampa žymiai sudėtingiau. Ir manau, kad mes turėtumėm pradėti galvoti apie kitokį e, asignavimų mokėjimams lygį. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad ši idėja buvo panaudota ir rezoliucija dėl biudžeto įvykdymo, įvykdymo patvirtinimo. Uh, Aš esu įstikinęs, kad galime toliau dirbti tokiu pagrindu. Yra ir dar e, viena mintis dėl, dėl, dėl tam tikro atidėtų, tam tikro atidėjinių, tam tikro rezervo. Galbūt valstybės narės galėtų e, pervesti lėšų iš savo biudžeto į mūsų biudžeto eilutę. Štai pavyzdžiui, E, Prancūzijos vyriausybė visiškai neseniai skiria 20 e, milijonų, e, kuriuos kartu su mumis panaudos Dramblio kaulo krante. Aišku, mes visi laukiame vid, daugiametės finansinės perspektyvos vidutinės trukmės laikotarpio peržiūros. Dar reikia šiek tiek palaukti, bet tikrai manau, kad tą progą verta pasinaudoti. Ir taip pat manau, kad jūs visi žinote, uh, jo komisija ar parlamentas labai intensyviai galvoja ir apie tai, ką reikėtų daryti su um, EAR. Jis neturėtų patekti į bendrą biudžetą, nes biudžeto, e, biudžetas turi ribas ir, pavyzdžiui, mes negalime lankščiai reaguoti į vairias techninės nelaimės, pavyzdžiui, į tą nelaimę, kuri atsitiko Haityje. Uh, Aš žinau, kad laiko turime nedaug, galėjau kalbėti ir plačiau, papasakoti vairias detalės, kaip, galėčiau papasakoti, kaip mes labai atidžiai vertiname kiekvieną šalį, kiekvieną sutartį, tam, kad e, suprastumėm, kur reikia dirbti skubiausiai, kur e, niekas kitas negali dirbti, jokios kitos šalis donorės. Na, bet vis dėlto mūsų biudžetas yra tikrai labai ribotas. Ir aš, aišku, norėčiau padėkoti ir e, mano bendradarbėms, savo bendradarbėms, kurie tikrai daug dirbo. Sunku buvo dirbti. Taip pat noriu padėkoti ir nevyriausybinėms organizacijoms, nes ir joms buvo lygiai taip pat sudėtinga ir sunku dirbti. Mes palaikėme glaudžius kontaktus, nieko tobulo nėra, bet tikrai labai norėčiau pagirti jų kantrybę ir supratingumą. Ačiū. E, merci, monsieur direktor general. Ačiū. Gerbiamas direktoriau, turiu Jums klausimą. Ar galėtumėte dar kartą e, pacituoti, grįžti prie ketvirtojo puslapio? Noriu pasitiksinti, ar tikrai teisingai viską supratau. Iš tikrųjų, reikia viską labai gerai matyti kairioje pusėje 2014 metais reikalingi mokėjimai. Čia jūsų poreikiai. Vidury, vidurinė eilutė, e, skirti mokėjimai. Per pirmąjį, per, prieš dar įvykdant pervedimus numatytus. E, būtent todėl yra toks didelis skirtumas ir didelė skili, trūksta lėšų. O dešinėje pusėje biudžeto galimybės žalia spalva pažymėti 676, tai 767 čia jūsų poreikiai 2014. Ar jūs norėtumėte per, pridėti 150 milijonų, kurie numatyti pervedimams? DEC 6. 250 milijonų eurų gali atsirasti, jei bus pataisytas biudžetas ir metus baigtumėte e, su ta skola, kuri susikopė iš praėjusių metų ir, ir jūs galėtumėte su tuo gyventi. Taip, tai įmanoma. Aš, tik, aš tikiuosi, kad to, tokia ši susidariusi situacija neužtruks, ne, nesitęs. Kitas klausimas. Jūs labai puikiai pristatėte E, aktualiausias mokėjimų problemas, kalbėjote apie operacijas, kurios yra vykdomos ir kontroliuojamos tiesiog jūsų, nebevyriausybinių organizacijų draugė su jumis ir taip pat yra kitų projektų, dėl kur, kur, kur, kurie vykdomi drauge su jungtinėmis tautomis ir su jungtinėmis tautomis jūs galbūt galėtumėte dėrėtis, e, bandyti kai, nukelti terminus tikriausiai irgi tam yra ribos. Kiek e, jums, koks yra dabar įsiskolinimas, kiek jums stinga lėšų pervesti mokėjimus kitoms organizacijoms, jungtinėms tautoms ir kitoms, ar tai yra tų susikaupusių mokėjimų sumoje, ar tai yra kitos lėšos. pusė mūsų metinio biudžeto skiriamo tarptautinėms organizacijoms ir kas įvyko. Mes dėrėjomis dėl atidėjimo 40 milijonų e, ir mums lieka dar nesumokėta lieka 50 procentų Jeigu kalbame apie 800, vienas ketvirtadalis nuo 800, maždaug tiek. Turiu pasakyti, kad kai kurios iš tų organizacijų pasakė, kad nereikia iš viso mokėti, tik pasirašykite sutartį su mumis ir pas, sumokėsite, pervesite mokėjimą kitais metais. Tai, tai labai įdomus dalykas, bet tai yra labai pavojingas reiškinys, nes tas taip tą sniego gniūštę aš didinu. Ir iš tikrųjų jis auga. Tai labai atsakinga. Tai, kaip jau sakiau, tai labai sudėtinga. Stengiamės apsiriboti 40 procentų, bet ne, ne, ne, nesukurti papildomų spragų ateities biudžete. Uh, Ir jums leidus norėčiau pasakyti, kad tos organizacijos taip pat turi teisę reikalauti mm, palūkanų normos finansavimo, kuri auga. Mes mm, finansuojame palūkanų normos mokėjimą nevyriausybinėms organizacijoms. Ačiū, supratau. Taigi labai Eko biuro tiksli informacija dabar. Žodis ponui Bagūr ir de, iš Defko. Ačiū, pirmininkė. Aš dirbu bendradarbiavimo ir vystimos direktorate. 2013 mes sėkmingai gyvendinome biudžetą, nes šimtų procentų gyvendinome mūsų biudžetą ir, ir įsipareigojimų ir mokėjimų dalyje. Uh, Ir iš tikrųjų, kas me, metai po metų kaupėsi e, neįvykdytų projektų kiekis 2013-aisiais. Um, atsilikimas, skirtumas tarp mokėjimų ir įsipareigojimų buvo 1,9 milijardo eurų. Ir tai yra tas vadinamas RAL, nesumokėti, ne, ne, ne, nefinansuoti įsipareigojimai perkeliami kitus metus vystomojo bendradarbiavimo direktorate iki 2013 mums stigo 15,5 milijardų. Taigi tas RAL, mm, kaip ir kitose politikos atise, mes jį įrašėme prie stingančių uh, asignavimų mokėjimams ir, ir tai perkelta 2014 metų pradžiai ir ta suma, tas stygius buvo 300 milijonų eurų. 2014 biudžetas yra toks, kad leis mums e, baigti gyvendinti pradėtas programas ir pradėti naujas programas. 2014 kovo 11 buvo patvirtintas e, finansavimo instrumentas 2014-2020 metams, tai buvo paskelbta e, oficialiajame biuletenyje. Draugės su parlamentu e, surengėme strateginio dialogo etapus su parlamento komitetais ir komisija parengs daugiametės finansavimo programos dokumentus, pateiks juos tvirtimai pagal komitologijos procesą iki, metų, iki vasaros pradžios. Taigi pirmasis daugiametis veiksmų planas turėtų būti parengtas iki vasaros ir didžia dalimi iki metų pabaigos. 2014 numatom, e, kad mūsų įsipareigojimai bus 4,7 milijardai, o e, asignavimai mokėjimams reikalingi 3,4 milijardai. Iš jų 1,3 e, milijardo bus reikalingi ralams finansuoti ir panašioms reikmėms. Mes konstatuojame, kad iškils problemų dėl asignavimų mokėjimams 2014 ir kaip jau minėjo Eko biuro vadovas ir biudžeto generalinio direktoro vadovas turėsime solidariai viską tvarkyti komisijos viduje, naudodami ketvirtosios išlaidų kategorijos e, lėšas skirtas humanitarniai pagalbai mes patys susidursime su problemomis dėl asignavimų mokėjimams ir tikimės e, išmintingai tvarkyti lėšas. Visų pirma, perkelti iš lėšas vienos eilutės į kitą, kad nenutrūkti mokėjimai, kad nepristiktume lėšų mokėjimams. Pavyzdžiui, mokėjimų įvykdymo E, lygis yra 75 procentai. E, pavyzdžiui, e, paramos pilietiniai visuomeniai srityje mes įgyventiname mokėjimus 50 procentų. Mes norime panaudoti mokėjim, asignavimus mokėjimams skirtus um, kitoms sritims, kad panaudotume tas lėšas pagalbos pilietiniai visuomeniai projektams. Jeigu negausime papildomų lėšų iki metų pabaigos, reikės imtis specialių priemonių, pavyzdžiui, dar labiau sumažinti avansiniam finansavimui skirtą dalį, uh, uždelsti sandorių sudarimą ir atidėti mokėjimus į 2000, perkelti juos į 2015, tai iš tikrųjų perkelti problemas į ateitį, kitus metus. Ir čia E, vystomojo medarbiavimo direktorato vardu tikimės, kad taisomasis biudžeto raštas mums e, taip pat mums suteiks papildomai lėšų iki metų pabaigos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Ar jūsų srityje ilgos trukmės laikotarpiu e, yra kokiu nors pasiūlymų dėl e, asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Pavyzdžiui, struktūrinių fondų srityje, pavyzdžiui, jeigu parašy, parašysime, kad reikia X e, e, asignavimų mokėjimams, šiais metais reikia jų 85 kart X, 95 kart X. Ar jūs prognozuojate, kad poreikis toms lėšoms išauks, atsvelgiant į parlamento priimtus sprendimus 2014-2020 metams, ar, ar bus atotrukis? Bien entendu, nous n'exécutons pas à 100%. Žinoma, mes įgyvendiname 50 procentų primtų sprendimų dėl įvairių priežasčių, dėl biudžeto įgyvendinimo, infrastruktūros srityje, pavyzdžiui, sekame situaciją susiklošiusią partner, šalių partnerių politikos pokyčių srityje ir todėl mes turime anuliuoti tam tikras programas, taip pat kitas programas, kurios neveiksmingos. Todėl situacija nuolat kinta e, iš anksniais vertinimais. E, reikės e, aš 85-89 procentų įsipareigojimo asignavimų. Gerai, dėkoju. Paskutinis kalbėtojas komisijos vardu yra ponas Margė. Ačiū, aš esu e, tarnybos vadovas, kuri rūpinasi užsienio politikos instrumentais ir mes atsakingi už instrumentus, kurie padeda atstatyti stabilumą ir taiką. Stabilumo instrumentai reikalauja greitos reakcijos ir ES pirmoji intervencija dažnai būna siekis padėti nukentėjusiems nuo konfliktų gyventojams. Ir Mūsų intervencijos yra trumpalaikės, keletas mėnesių paprastai ir mūsų partneriams taip pat reikia iš, iš finansavimo iš karto, kad jie įgyvenintų savo užduotis. ES yra didžiausia humanitarnės pagalbos teikėja ir tai atsispindi mūsų Mm, planuotose veiksmuose Ukrainai, Sirijai, Iranui, Sudanui, Pietų Sudanui taip pat e, Centrinės Afrikos Respublikai. Kai dėl mokėjimo asignavimų trūkumo dabar šiais metais jau e, suvartojame 70 e, procentų turimų asignavimų. ir kad užtikrintume tas skubes intervencijas, esame apskaičiavę, kad nuo dabar iki vasaros vidurio reikės maždaug 50 milijonų eurų. Tikimės, pirmininkė, kad parlamentas taip pat atsižvelgs į mm, poreikius, finansavimo poreikius stabilumo instrumentams ir mes gausime reikiamą finansavimą. Dėkuoju. Puiku, dėkoju kolegos, jūs išklausėte e, įvairių atstovų iš komisijos pasisakymų. Ir dabar galite prašyti žodžio, užduoti klausimus. Pone pranešėja, galbūt jūs norėtumėte pasisakyti. Ačiū. Uh Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti. Turiu pasakyti štai ką. Yra tokius ryčių, kur e, iš tikrųjų labai nedaug lėšų gali padaryti labai daug gero. Kiek aš suprantu, kalbant apie tas pagalbos programas, be abejo, jos e, turi jau išplėtoti infrastruktūrą, jūs esate sukaupęs ir patirties, žinote, kad yra ir tokių programų, kurios dėl įvairių priežasčių nebuvo įgyvendintos, jūs irgi tai aiškinate. Aš manau, kad mes e, vis dėlto turėtumėm suprasti, kad nors kad tos sumos nėra didelės ir tikrai e, apgailėtina, kad ES nesugeba jų surasti. Tai viena pastaba. Mes taip pat e, e, domėjomės eilutę skirtą Palestinai. Buvo minėtos ir palestinos institucijos ir gal galime apie tai plačiau pakalbėti. Buvo pateikta daug paaiškinimų apie tai, kokio, ko tikėtis iš tokių eilučių įgyvendinimo, bet aš kažkaip tai tikėjausi, kad jūs plačiau apie tai pakalbėsite, nes mums svarbu ir Palestina, ir Sirija, ir Libija. Šios šalis taip pat turi didelių poreikių. Taigi, Būtų labai malonu išgirsti jūsų vertinimą apie tai, kokia yra situacija ir ar mes sugebėsime atsižvelgti į poreikius tiek e, asignavimų mokėjimams, tiek ir asignavimų e, įsipareigojimams e, srityje. Tai tokie būtų mano du pagrindiniai klausimai. Ačiū. Toliau panas Rubiš. Ačiū. Mano klausimas štai koks. Kokį poveikį tai turės busimiems projektams? Pavyzdžiui, su komisaru Ettinger mes kalbėjome apie Afriką, labai skurdžias e, sritis, skurdžius regionus, kur trūksta energijos ir buvo kalbėta apie tai, kad ten reikėtų e, saulės kolektorių. E, taip pat labai svarbus kleisti ir informaciją. Tokius projektus remia ir Vatikanas, ir jungtinės tautos. Ar ir tokių projektų finansavimas būtų užvilkintas ar ne, ką mano komisija? Ar būtų dar kitų klausimų iš kolegų? Pone, prašom. Um, yes, Mr. Chairman, my name is Michael Kuhler. Ačiū, pirmininkė, esu uh, Michael Kühler, kaiminystės uh, politikos generalinio direktorato atstovas. Buvo minėta Palestina ir Sirija ir aš irgi norėčiau apie tai pakalbėti. Iš tikrųjų, kaip sakė humanitarnės pagalbos direktorato atstovas, kai kalbama tokia pagalba, tikrai e, labai reikia e, asignavimų mokėjimams, nes nevyriausybinės organizacijos ir jungtinės tautos uh, tokių sumų neteikia, jos neturi tokių didžiulių rezervų, jos negali e, finansuoti iš anksto tokių projektų. Kalbant apie kaiminystės e, politikos, politiką ir instrumentus, tai čia e, situacija nekažin kiek skiriasi. 280 milijonų eurų praeisiais metais buvo panaudoti kaip mokėjimai asignavimams tam, kad būtų galima susidaroti su Sirijos krize. Čia noriu paminėti Libiją, e, Jordaniją ir pačią Siriją. Būtent ten buvo skirtos tos lėšos. Turėdami omeny situaciją šalyje, mes išnaudojame tikrai visas galimybes, pagalbos galimybes, kad padėtumėm. Pavyzdžiui, Jordanijoje tai yra įmanoma, nes e, ši šalis tenkina bendruosius kriterijus tam, kad gautų pagalbą iš biudžeto. Uh, Tarkim, 30 milijonų eurų buvo skirti e, pabėgėlių mokymui ir tiems žmonėms, kurie gyvena tokiuose pabėgėlių bendruomenėse. Taip pat, e, pavyzdžiui, Libane mes naudojame, naudojame įvairių nevyriausybinio organizacijų ir jungtinių tautų pagalba. E, taigi dabar situacija nelabai skiriasi nuo tos situacijos, apie kurią kalbėjo kolegos iš ECO. Labai dažnai, kai teikiama tokia pagalba, e, vystomojo bendradarbiavimo pagalba, tai ta kaiminystės politikos e, instrumentų pagalba yra, e, užima daugiau laiko. 2013 metų pabaigoje mes uh, E, pradėjome darbą ir jau galėjome atlikti mokėjimus, bet taip pat labai svarbu nusibriežti ir tinkamus prioritetus. Tai reiškia, kad galbūt sulėties mūsų pagalba kitose šalise, kur mūsų nuomonė galbūt tie poreikiai yra mažesni. Ta, pasakyčiau ir apie pagalbą Palestinai. Jeigu jūs pažvelgtumėte į šių metų biudžetą, tai pamatytumėte, kad ten yra 300 milijonai eurų Palestinai. E, 68 milijonai. Vadinamai Pegaso pagalbai, paskui 80 milijonų susijęs su jungtiniumis tautomis ir 52 milijonai su vairiais projektais Palestinoje. Bet mes turėjome tik 200 milijonų e, asignavimų mokėjimams. Ir uh, E, jie buvo mažesni negu kad asignavimai įsipareigojimai. Ir būtent dėl to tie e, abu mechanizmai, at, e, tos visos sumos turi būti sumokėtos einamaisiais metais iki 100 procento. Tik tuomet, kai projektas yra įgyvendinamas ilgesnį laikotarpį, mes galime ir tos mokėjimus atlikti lėčiau, išdėstyti juos per keletą metų. Bet, tarkim, Palestinos atveju daugelis sumų turėtų būti sumokėtos iš anksto. E, Ta pasakyčiau apie šių metų projektus ir ankstesnių metų projektų. Taigi 200 milijonų e, asignavimų mokėjimams mums nepakanka. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių. Yra ir labai keblių problemų. Pateiksiu Ukrainos pavyzdį. Matėte, kokį e, pranešimą pateikė komisija kovo penktą dieną. Ten e, kalbama apie 11 milijardų eurų pagalbą. Tačiau ta pagalba turės prasmės tik tada, jeigu e, bus viskas sumokėta labai greitai, ne per 6-7 metus, bet kiek manoma greičiau. Na, aš šiuo metu jums negalėčiau pateikti konkretesnių skaičių, bet manyčiau, kad ES e, norėdama padėti Ukrainai turėtų skirti skirti tikrai daug e, asignavimų mokėjimams iš kaiminystės politikos biudžeto. Būtent Ukrainai. Toliau. Finansavimas energijos rytyje. Tai yra dar vienas didžiulis iššūkis šiuo metu. Tai susiję ir su ES prioritetais. Kalbant apie Afriką. Čia pagalba turėtų būti teikiama iš Europos uh, uh, plėtros fondo. Čia uh, suvaržymai kiek mažesni, kiek švelnesni. Aišku, egzistuoja tas Europos plėtros fondas, bet struktūrinė prasme situacija yra skirtinga. Ačiū. Dėkuoju, daugiau klausimų nėra. Labai gerai. Norėčiau padėkoti e, Europos komisijos atstovams ir siūlau dabar pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto kuris yra kaip ir šio e, punkto pratesimas. E, dabar turėsime pakalbėti apie mokėjimų ir nevykdytų įsipareigojimų padėtį. Ir išklausę ką tik pateiktą informaciją. E, dabar turėtume išklausyti pranešėjų Jan Mulder ir Ann Jensen, kurie yra parengę atitinkamą dokumentą esantį jūsų dokumentų aplankose. Taip pat kartu su Elmaru Broku, e, AFED komiteto pirmininku esame parengę bendrą raštą dėl Ukrainos kurį, su kuria esate susipažinę, taip pat yra uh, žodinis klausimas šią temą tarybai ir komisijai. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui Janai, prašom. Thanks, <clears throat> Ačiū pirmininkė. Aš susidomėjęs klausiausi ankstesnės diskusijos, nes uh, mano uh, tema yra labai panaši. Jeigu pažiūrėsite į 2014 biudžetą, pamatysite, kad nors mes labai džiaugiamės gruodžio mėnesį, kad jisai 6 procentais buvo mažesnis nei ankstesnis, kad tai buvo pavyzdys visoms valstybėms narėms, kaip reikia būti taupiems, matome, kad e, nors valstybės narėse biudžetas auga, ES jis mažėja. Ten buvo 700 milijonų eurų marža skirta nenumatytoms išlaidoms, bet tik tiek kai patvirtinome biudžetą ir aš labai gerai primenu, kad tai vyko antrą valandą nakties tarybos pastate, buvome patikinti komisijos tarnybų, kad visiškai toks biudžetas bus pakankamas. Net galėsime didžiuotis, nes mums pirmą kartą istorijoje liks daugiau pinigų. Ir taryba mums net e, užtikrino daugiau mokėjimų asignavimų negu kad anksčiau. Labai gerai pamenu, kad pasakiau, jog tikrai nejaučiau kažkokio pasidžiavimo ar pasitenkinimo. Jeigu pažvelgtume į dabartinę situaciją, Taip pat turime atsižvelgti, kad naujoje daugiametinėje finansinėje programoje numatyta daug lankstumo instrumentų, Europos solidarumo fondas, globalizacijos fondas ir taip toliau. Taigi, visa tai sudaro kažkur 1,5 milijardų. Bet, kaip sakote, kad ta suma yra turbūt pakankama. Bet jei pažvelgsite į lentelę prie mano dokumento, pamatysite, kad visa tai sudaro 221 milijardą eurų, lyginant su metiniu 135 biudžetu. Galima tik tikėtis, kad sąskaitų nesulauksime labai greitai, kitaip kils problemų. Tačiau ko galima tikėtis artimiausioje ateityje? Mes, aišku, numatyti negalime, bet pagal mano turimą informaciją ir visą tai taip pat atsispindi dokumento lentelėje, pagal pirmąją kategor išlaidų kategoriją mums reikės 1,1 milijardo eurų papildomai. 1B e, nurodo maždaug 26 milijardus papildomų lėšų. Dėl trečiosios kategorijos nežinome tiksliai, ketvirtoji išlaidų kategorija ką tik aptarta buvo, reikės 400 milijonų galbūt ir nežinome, kaip paveiks visą tai Ukrainos susitarimas. Kartu su ponu Broku buvo sprendžiamas šis klausimas. Taip pat vyksta įvairi veikla Sirijos klausimų ir taip toliau. Taigi visą tai sukelia didelių neiškumų biudžete. Kągi daryti? Pirmiausia, galime tikėtis, kad komisija yra teisi ir kad buvo teisi gruodį ir kad iki metų pabaigos viskas išsispręs, tačiau aš nesu nusiteikęs labai optimistiškai. Kokios yra galimos alternatyvos, kaip elgtis ateityje? Pirmiausia, aišku, galima sumažinti įsipareigojimus. Aš Nežinau, ar teisiškai tai būtų įmanoma ar ne. Jeigu yra daugiametis finansinės susitarimas ir tame dokumente yra susitarimas dėl įsipareigojimų, ar įmanoma apriboti kažkaip šią sritį. Nesu tikras, bet miniu tai kaip vieną iš galimų alternatyvų. Jeigu valstybės narės nepateiks daugiau pinigų, tada, aišku, beprasmiška numatyti daugiau įsipareigojimų, nes jų tiesiog nebus įmanoma padengti. Taip pat galima padidinti mokėjimų lygį. Jau esu nurodęs įvairiausias alternatyvas dėl to, kas yra įmanoma. Tačiau viskas yra apribota daugiametės finansinės programos numatytų ribų. Jeigu bus didinamos lėšos, tuomet reikės vienbalsio pritarimo taryboje, o aš nesu tikras, kad visos 28 valstybės dėl to sutars. Dėl to kyla problema, tačiau e, galima pabandyti pasinaudoti įvairiausiais e, lankstumo mechanizmais e, nenumatytų lėšų mm, rezervo ir taip toliau. Bet net ir panaudojus visas tas alternatyvas, niekada nesugebėsime surinkti tų 30 papildomų milijonų, kurių reikės šiais metais. Paskutinė alternatyva, kuri ateina man į galvą ir aš beje labai laukiu papildymų, pa, pa, pasiūlymų iš jūsų ir komisijos. Taigi alternatyva, kad reikėtų apriboti mokėjimus. Dauguma pinigų ateina iš valstybių narių. 26 milijardai regioniniai politikai iš valstybių narių ir būtų logiška mano galva, kad jeigu trūksta pinigų, reikėtų pasakyti valstybėms narėms, kad na, mes negalime jums apmokėti iš anksto, jūs galite tęsti tas programas kiek tik norite, tačiau mes negalėsime jums sugražinti tų pinigų. Aišku, tai bus sudėtinga, bet manau, kad šią alternatyvą taip pat reikėtų apsvarstyti. O kai dėl visų kitų, kaip jau minėta ir ankstesniuose debatuose, jeigu yra kontraktas su privačia įmonė ir tame kontrakte yra nuostata, kad jeigu laiku nebus apmokėtos sąskaitos, tuomet reikės mokėti ir palūkanas. O čia jau tikrai susidarys sniego kamulio efektas. Ir tokiu atveju, jeigu tik yra galimybė kad mokėjimų nepakaks, tuomet reikia sumokėti pirmą už tuos kontraktus, už kuriuos laiku nesumokėjus teks mokėti baudą ir paskui valstybės narės turi apsispręsti, kad jeigu jau nebėra lėšų, tuomet e, jos turės už viską apsimo, apsimokėti pačios. Dėkuoju. Ir netgi kitą mėnesį tai bus aktualu, nes kai kurie iš mūsų dalyvaus rinkimų kampanijoje. Ar norite ką nors pridurti? Iš tikrųjų, tai e, neraminantis aspektai, nes kalbame apie mokėjimus e, pagal sudarytus kontraktus ir juos būtinai gyvendinti. Jei pažvelgsime į parengtą planą, e, Ketvirtajame puslapyje ten atsispindi papildomi poreikiai 2014-aisiais, kuriuos reikia finansuoti iš 711 milijonų eurų. Janas minėjo apie tai, kad kalbėjo apie tai, kad papildomai lėšų bus skirta moksliniams tyrimams, bet yra ir kitos dalis globalizacijos fondo dalis, gal, galimi poreikiai siejami su solidarumo fondu bei e, netidėlio, bet krizinio atveju rezervo panaudojimas. Argumentas, dėl kurio mes sutarėme su komisija, yra štai koks, kad e, tai viršyje numatytas ribas, finansinės ribas ir reikia tam, už tai kovoti, reikia tam tą mūšį laimėti. Būtent taip mes suprantame tą susitarimą ir, kaip suprantame, tokia yra dabar, tokia dabar yra padėtis ir būtent tai yra atspirties taškas tolesniam darbui, kad tai viršyje numatytas ribas. Kitos priemonės, kurios minėtos ir kurias minėjo Janas, kalbant apie tai, kaip galėtume toliau dirbti, ar galime sumažinti įsipareigojimų lygį. Žinoma, mes matome, kad regioninės politikos srityje kai kurios valstybės narės susidūrė su sunkumais įgyvendindamos ša, ša, ša, ja, joms skirtą vokelį ir taip pat galioja saulėlydžio nuostata. Būtų įdomu pasižiūrėti, išsiaiškinti, ar yra politinė valia laikytis tos saulėlydžio nuostatos. Ir žinau, kad tai buvo daroma anksčiau. Italija ir Junktinė karalystė yra sugražinusios lėšas dėl to, kad jos negalėjo laiku tų lėšų panaudoti. O kaip su šalimis, kurios kurių finansinės galimybės yra menkesnės, ar jos, ar ten bus politinės valios tai padaryti ir ar komisija pareikalaus atiduoti nepanaudotas lėšas, jums skirtos lėšos, treji metai praėjo, mes pasimame pinigus, nes jie nepanaudoti. Komisija jau yra pareiškusi, kad reikia panaudoti visas priemonės, taip pat ir e, nenumatytų išlaidų rezervą, kad padidintumėme mokėjimų lygį. Janos minėjo dar vieną argumentą. Tai yra mokėjimų apribojimas. Manau, kad tai įdomus dalykas ir galbūt tai jau daroma. Aš anksčiau apie tai kalbėjau. Minėjau didžiulius Minėjau tai, kad nevyriausybinėms organizacijoms reikia mokėti palūkanas dėl to, kad mokėjimai vėluoja ir tas susidarius mm, suma yra 300 tūkstančių eurų. Valstybės narės privalo pademonstruoti kantrybės Jeigu mes net nerasime lėšų, neskirsime lėšų. Ir čia vienintelė sritis, kurioje galime kažką e, bandyti, terminus kelti, tęsti, bet žinau, kad kai kurios valstybės narės susiduria su didžiuliais e, finansiniais sunkumais, taigi turime atsižvelgti ir tai. Ačiū, An. Pone generalinį direktoriau, E, pasiūlymai, klausimai, komentarai. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pono Mülderio pateikta analizė yra tikrai išsami. Sprendimai. Iš tikrųjų susidurėme su didžiuliais sunkumais. Nes, kaip buvo priminta, mes turime finansuoti ir ateityje prisijimtus įsipareigojimus ir nėra kito uh, sprendimo alternatyvos, reikia mokėti, taškas. Kita vertus, jeigu norime iškoti sprendimų, tai lankstumo galimybės čia yra menkos, atsižvelgiant į poreikius. Sprendimas būtų dirbti toliau įsipareigojimų klausimų, tačiau kila klausimas, ko, kaip, kokiu būdu asignavimai, įsipareigojimai yra e, dėrybų rezultatas dėl daugiametės finansavimo programos ir tai yra susijęs su užfiksuotomis ribomis. Iš tikrųjų, valstybės narės yra naudos gavėjos taip pat šioje situacijoje ir jos tikisi, kad e, tie finansai bus pervesti e, Ir jeigu norime kažką keisti įsipareigojimų dalyje, e, kažkaip tai reikia keisti ir kitą pusę, kalbant apie daugiamatės finansavimo programos pusiausvyrą. Kalbu apie pusiausvyrą derinant ir politinę pusę. Pavyzdžiui, mažinti finansus numatytus pirmas B, pirmą A, pirmą B kategorijų, išlaidų kategorijų daliai, trečiai, ketvirtai išlaidų kategorijai. Turiu pripažinti, kad man sunku ką nors pasiūlyti Prisiminkime, kokios diskusijos dėl, dėl biudžeto vyksta taryboje, ko galima tikėtis. E, didieji įnašo biudžeto mokėtojai yra linkę sumažinti mokėjimus skiriamus sanglaudos fondui ir iš karto tai iššaukia naudos gavėjų reakcija. Taip pat yra siūlymų mažinti mm, žemės ūkiui skiriamas lėšas arba pirmai išlaidų kategorijai skiriamas finansus. Reikia kažkaip neutralizuoti. Ir tai reiškia, šią situaciją tai reiškia, kad kažkaip reikia mažinti mokėjimus pirmai išlaidų kategorijai mm, augimo sąskaitą, bet e, ta marža veiklos e, marža yra labai menka ir todėl išeitis būtų mobilizuoti lankstumo priemonę, visapusiškai ją panaudoti ir to e, sprendimo turi laikytis taryba ir nepamiršti, kad tai, kas yra įsipareigojimui pusėje, turi atsispindėti ir mokėjimų pusėje. Mes galime, komisija galime siūlyti su, sulėtinti mokėjimų tempą, tai yra palaukti tų šalių, kurios kurių poreikiai žemesni mokėjimų srityje ir su, sukoncentruoti ir dėmesį daugiausia skirti, daugiau dėmesio skirti šalims, kurio, kurių poreikiai didžiausi. Ir bandyti atsargiai išgyventi tą e, mokėjimų poreikio, poreikio mokėjimams piką, kuris, kur, kur, kurio sulauksime ir palaukti šios politikos peržiūros. Ir tuomet, atsižvelgiant į situaciją, reikės uh, išsiaiškinti, ar reikia kažką keisti, koreguoti mokėjimų dalyje, bet tai, jūs, tai, tai jau klausimai, kuriuos spres jūsų įpėdiniai. Ačiū, dalyvus man Salvador Garyga. Sí, gracias, eh, president. Ačiū, pirmininkė. Aš esu įstikinęs, kad e, ši diskusija vyksta per nelik uh, e, anksti. Na, bet ką darysi? Aš tikiuosi, kad uh, Vis dėlto diskusijos tęsis birželio mėnesį, vėliau diskusijos turės tęsti ir naują kadenciją. Reikės diskutuoti apie tai, e, koks turės būti 2015 metų biudžetas. Reikės e, rasti išeitį, reikės galvoti apie įvairius sprendimus. E, ko gero reikėtų kalbėti apie asignavimus visam laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, kai yra tvirtinama visa programa optimalių atveju. E, kažkas tai pasistumės į priekį tik tais ko gero rudenį, bet ne anksčiau, taigi dabar mes negalime prisimti per nelik daug įsipareigojimų. O dabar dėl tų vadinamųjų RAL čia komisaras Levandovski mums e, situaciją paaiškino taip, kad dabar esantis mokėjimai iš 2014 metų biudžeto turėtų padengti ankstesnio laikotarpio įsipareigojimus. Aš manau, kad čia reikėtų atlikti vertinimą. Uh, Galbūt e, reikėtų pagalvoti apie tą sprendimą, kurį pasiūlė kolega Milder, bet, e, na nežinau, man atrodo, kad tai kelia nemažai sunkumų. Visų pirma, turėtų būti priimtas politinis sprendimas. Politiniai sprendimai yra e, susiję su abiejomis biudžetinėmis institucijomis, tiek su parlamentu, tiek ir su taryba. Parlamentas turi priimti atsiprašau, taryba turi priimti sprendimą kvalifikuotą balsų daugumą. Na, o parlamente um, tikrai atsižvelgiama ir įvairius prioritetus, taip pat ir e, nacionalinius prioritetus, kai yra mažinamas biudžetas. Aš žinau, kad aš prisimenu, kad diskusijos apie tai parlamente vyko ir praėjusiais metais. E, buvo kalbėta apie tai, kad galbūt e, reikėtų sumažinti uh, įsipareigojimus. Ir taip pat aš manau, kad priimti įsipareigojimai turėtų atspindėti politinę valią, turėtų atitikti mūsų prioritetus. Jeigu mes mažintumėm uh, E, įsipareigojimus, tai reikš, kad parlamentui teks persvarstyti savo politinius prioritetus. Na, bet tai jau e, teks, ši užduotis teks jau kitai kadencijai. Kitos kadencijos parlamentui reikės kalbėti apie naujus prioritetus. Taip pat svarbu, kad būtų skirta lėšų ir lankstumo mechanizmams. Galbūt kai kam tai atrodo ir nebūtina. Galbūt kai ekonominė situacija atsigaus, reikės kompensuoti tas rytis, kur dabar yra sumažintas biudžetas. Taip, iš tikrųjų buvo kalbėta apie tai, kad reikia palaukti e, daugiametės finansinės perspektyvos vidurio, e, vidutinės trukmės laikotarpio peržiūros ir e, galbūt tuomet padidinti viršutinę ribą Ir manau, kad tai bus padaryta esant visiškai kitokioms finansinėms aplinkybėms. Biudžeto politikos konsolidavimas bus siejamas su ekonomikos atgaivinimu, taip pat ir didesnių mokesčių surinkimu. Manau, kad tos diskusijos šiandien dar vyksta per anksti. Komisija turi savo planą dėl įsipareigojimų. 2015 metais, ko gero, teks kalbėti apie būtinybę padidinti viršutinės ribas. Aš manau, kad šiuo metu nekažin ką galima ir padaryti. Aišku, buvo labai gerai sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. Atitinkamai e, frakcijos ir valstybės narės turėtų suvokti realią finansinę situaciją, bet, e, kaip jau sakiau, šiuo metu, ko gero, nekažin ką ir galime daugiau padaryti. Uh, Mes e, karts nuo karto uh, turime apie tai kalbėti tam, kad 2015 metais būtų pradėtos realiai spręsti problemas. Taip, tai yra esminė problema. Aš pasakyčiau, kad dabar pradedant rinkiminę kampaniją, man atrodo, kad asmeniškai, kad mes, būdami biudžeto komiteto nariais, dalyvaudami savo rinkiminėje kampanijoje, turime pareigą informuoti politinės savo partijas, taip pat piliečius apie tai, kad dabar Europos Sąjunga neturi lėšų finansuoti savo politikas ir tikslus, kuriuos nustatė Europos vadovų taryba ir kad kitoje kadencijoje reikės tvarkyti su viso šio pasiekmėmis. Aišku, arba reikia sumažinti politinės ambicijas, arba reikia padidinti lėšas tom ambicijom pasiekti, arba rasti kompromisą tarp abiejų, arba rasti naujų nuo savų išteklių. Galiausiai po ryt mes įkursime aukšto lygio grupę dėl ES biudžeto finansavimo, bet man atrodo, kad šis esminis klausimas turi būti kažkaip sprendžiamas ir šios savaitę atliktų darbų dėka ir dėkuoju pranešėjai. Dabar viską pavertėme į skaičius, kad galėtume tiksliai pasakyti, ką turime ir tie neįvykdyti mokėjimai tam tikrą prasme reiškia kaupiamą skolą kuris susikaupė per pastaruosius kelis metus. Ir mūsų e, kolegos kitoje kadencijoje turės e, spręsti visas šias problemas, kurios iškilo šią popietę buvo paminėtos. Tai yra mano asmeninė nuojauda ir aš savo e, ruoštų taip ir elgsiuosi per rinkimų kampaniją. Ar norėtų pranešėjai, ką nors dar pasakyti? Ne, daugiau niekas neprašo žodžio, puiku, dėkoju. Taigi, mes baigiame svarstyti šios dienos darbo atvarkės klausimus. Todėl skelbiu, kad komiteto posėdis dabar yra susitikęs nutraukiamas iki rytojaus ryto, kai balsuosime, tačiau salėje norėčiau, kad pasiliktų koordinatoriai, nes e, turime aptarti tam tikrus klausimus ir prašau vertėjų kurių paslaugų reikės koordinatoriams. Atrodo, kad jie jau yra informuoti. Prancūzų, anglų, vokiečių ispanų dėl Salvadoro. Tai atrodo, Aldos nėra ir todėl nereikia portugalų kalbos vertimo. Taigi tiek. Penkių minučių pertrauka, kad galėtų išeiti tie, kam reikia išeiti. O kad koordinatoriai, kurių dar nėra, galėtų prie mūsų prisijungti.